Okay, Taigi, pona ir ponios, ir trys e, deputatai čia esantys, atsiprašau, keturi net yra. Taigi pradedame posėdį nuo pirmininko pranešimų. Norėčiau, kad mes pradedame tik tai 10 po 3. Jums dabar e, papasakosiu apie koordinatorių posėdį mes aptarėme transporto prioritetus komisijos teisėkuros darbų programoje 11 metams ir e, nutarta tam tikri dalykai. Tai yra dialogas tarp koordinatorių ir vicepirmininko Kalaso. Frakcijos pateikė savo pasiūlymus dėl minėtos programos ir buvo nutarta e, mūsų komiteto vardu kalbėti apie šešis prioritetus. Tai yra e, transporto transeuropinių tinklų gairių peržiūra dėl finansavimo ir sanglaudos dalykų, taip pat išorės kaštų e, priskirimas vidaus e, sąnaudoms, kaip CO2 ir kitos emisijos, taip pat socialinio dialogo stiprinimas tarp darbuotojų ir transporto bendrovių, tai gali būti susijęs su socialiniais teisėkros aktais E, saugumo ir saugos gairės visoms transporto rūšims, jų parengimas, vidaus rinkos sukūrimas e, visoms transporto rūšims. E, pirmiausia, galvojant apie tai, kad reikia įgyvendinti jau egzistuojančius teisės aktus, įskaitant įvairių transporto rūšių vartotojų keleivių teisės. Šeši prioritetai prioritetai transporto ir turizmo e, sityje būtent yra tokie, dėl kurių šiandien e, ir sutarė koordinatoriai. Tie prioritetai dabar kaip laiškas bus pateikti e, komitetų pirmininkų konferencijos vadovui ir visų komitetų nuomonė bus patvirtinta pirmininkų suėgoje, o paskui bus perduoti skirta atitinkamai šis dokumentas komisijai, e, kad jie atsižvelgtų į tai, numatytamas savo darbus kitais metais. Ar e, sutinkate su tuo, žiūriu į kairę, e, kur sėdė visi posėdžio dalyviai? Dabar dėl kitų klausimų. Koordinatoriai sutarė, kad pirmininkas nusius laišką komisijai ir kalbėsime apie tai, kaip įgyvendinama saugos teisės aktai dėl e, žemės ūkio transporto priemonių po neseno nelaimingo atsitikimo Belgijoje, kur keletas žmonių žuvo e, susidūrus traktoriui ir dviratininkui. Ir e, žaliai pirmiausia prašė to ir koordinatoriai E, nutarė, kad pirmininkas turėtų parašyti tokį laišką ir jame keltų klausimą, kaip įgyvendinami dabartiniai, dabar egzistuojantys teisės aktai. Egzistuojantys teisės aktai. Taigi tiek pirmininko pranešimų, visiems tinka tai, atrodo. Kitas darbo tvarkės klausimas. E, beje, e, nuomonės pranešėjų ir pranešėjų neskyrėme. O dabar kitas klausimas - keitimasis nuomonėmis dėl komisijos pasiūlymų dėl biudžeto. Pranešėjas šiuo klausimu yra mūsų vicepirmininkas Rykiai. Dominikai, e, žodis jums. Manau, kad visi dabar žiūri į jūs. Bien, merci, monsieur le président. Pour dire d'abord... Ačiū pirmininkė, pirmiausiai norėčiau padėkoti biudžeto komitetui ir transporto generaliniam direktoratui už uh, mums pateiktus uh, dokumentus. Taip pat uh, dėkoju už tos pokalbius, kuriuose turėjau galimybę dalyvauti po biudžeto projekto pristatymo. Apibendrinant, turiu pasakyti, kad situacija yra sudėtinga tiek parlamente, tiek transporto sektoriuje bendrais bruožais galime pasakyti, kad e, asignavimai įsipareigojimams yra sumažinti, tiksliau padidinti 14 procentų, o tai sudaro 1,6 milijardus mokėjimų skiltyje. 2011 metais, todėl įsipareigojimai, asignavimai mokėjimams turėtų būti panašus kaip ir praeitais metais. Pažvelgiant žvelgiant į e, tas eilutes, kur lėšos buvo perskirstytas, tai e, pagrindiniai nauji gavėjai yra įvairios agentūros, geležinkelių agentūra oro susisiekimo agentūra, jūrų agentūros biudžetas išliks panašus. TNT programa, transporto tinklai, kas mums yra labai svarbu, šiai programai asignavimai yra didinami, skaičius jūs turite, tačiau Spareigojimo mokėjimams kiltis lieka nepakitusi, nors TNT programa atskirai turėtų gauti didesnį finansavimą. Marko Polo programa turėtų būti taip pat finansuojama Panašiai kaip ir praeitais metais, apibendrinant galima pasakyti, kad agentūrų biudžetas yra didinamas nežymiai, o TNT programa bus finansuojama e, žymiai geriau nei iki šiol, to tarpu kitos programos signavimų įsipareigojimams skiltyje sumažės, na, o e, relatyvės skaičiais kalbant ir skaičiuojant mokėjimus kiltis liks praktiškai nepakitusi. Visą laiką kalbam apie tai, kad resursų nepakanka, tačiau turime nepamiršti, kad 2013-2013 e, metams transporto sektoriui finansavimas taip pat bus sumažintas, kaip ir bus apkarpytas agentūrų biudžetas, nepaisant to, kad jos e, turės e, išplėsti savo veiklos sritis. Pagrindinė pro problema yra ta, kad 2007-2013 e, finansinė perspektyva numato labai griežtus apribojimus yra numatytos e, finansinėje perspektyvoje atitinkamos taupimo prievolis ir taisyklės, todėl 12-13 metais bus pakankamai sudėtinga mums įgyvendinti savo primtus politinius sprendimus, belieka tik tikėtis, kad asignavimai bus padidinti Tai yra įmanoma trimis būdais arba peržiūrint ilgalaikę finansinę programą, kam prieštarauja taryba ir e, čia reikia kalbėti apie tam tikrą priešpriešą tarp biudžeto reikalų komiteto ir pozicijos ir tarybos pozicijos. Vyksta diskusija šiais metais e, ir, ir e, Kitos dvi galimybės padidinti finansinius asignavimus yra pasitelkti kitų fondų, pažiūrėjau, regioninių fondų lėšas, nu, numatyti atitinkamą prioritetinį šių lėšų panaudojimą tokiems projektams kaip e, transeuropiniai transporto tinklai arba kitokiems e, europinę pridėtinę vertę kūrentiems projektams. Trečias būdas yra ieškoti naujų papildomų finansinių lėšų, pavyzdžiui, sukuriant atskirą transporto fondą, apie ką yra kalbama, arba pasinaudojus e, kitomis finansinėmis struktūromis Europos investicijų banko lėšomis, tačiau Europos parlamentas neturėdamas tiesioginių finansinių, e, nuo savo finansinių išteklių taip pat neturi prieigos ir prie šių finansavimo šaltinių, taigi biudžetinė situacija šiais metais yra įtempta. Komisija deda pastangas, kad tą situaciją pagerintų, tačiau nepaisant to išlieka sudėtinga. Dar keletas žodžių apie transporto situaciją. Aš nenorėjau dalyvauti diskusijose, tačiau norėjau atkreipti dėmesį į e, biudžetinės problemas turizmo sektoriuje. Turizmas apskaitai neturi jokio biudžeto. Biudžeto eilutės numatytos turizmo sektoriuje nepriklauso komisijos kompetencijai iš tikrųjų. Ir um, turizmo biudžeto klausimus svarsto atitinkamo generalinio direktorato, e, pramonės generalinis direktoratas komisijoje ir taip pat pramonės komitetas parlamente. Mūsų komitetas e, finansinių požiūrių neturi jokių įgaliojimų. Ir e, vienintelė sritis, kurioje galime daryti įtakos, tai yra tos bandomosios pilotinės programos, kurių, e, kurios baigėsi 2012 metais. Trys iš jų ir turizmo srityje jokių naujų bandomųjų programų pradėti gyveninti nėra numatyta, todėl mes turime nedelsdami imtis veiksmų turizmo pilotinių programų srityje. Bendrai kalbant apie turizmą, tai reikia pasakyti, kad tai yra vienintelis rytis, kurioje mes galime ir politiškai imtis iniciatyvos. Trumpai apibendrinant mano likščiolinį pasisakymą, pirmininkė, aš norėjau dar Jums pristatyti mūsų darbo tvarkę, kuri bus pakankamai įtempta. Biudžeto projektą komisija pateikė pakankamai vėlai, nepaisant metu pagal Lisabono sutartį jis bus svarstamas tik vieną kartą. Biudžeto komitete pranešėjas dėl biudžeto projekto pateiks savo pirmąjį, pirmąją pranešimo redakciją gegužės penktą dieną. Bus uh, Pataisų teikimo terminas baigėsi gegužės 12. Taigi tarp e, nuo 10 iki 12 gegužės mes turime sustikti su šešėliniais pranešėjais ir turėsime aptarti svarbiausius klausimus. Balsuojama bus biudžeto komitete 2 birželio, o plenarinėje sesijoje 15 birželio bus svarstamas šis pranešimas, taigi laiko lieka nedaug. E, Liepos 15 dieną taryba pateiks savo poziciją dėl biudžeto projekto. Rugsėjo 8 dieną baigėsi pataisų teikimo terminas mums, o 13 rugsėjo Kitiems komitetams balsuojama bus 15 rugsėjo biudžeto komitete, o 18.20 per plenarinę sesiją. Taigi mes turime nuo 7 e, rugsėjo iki 12 galimybę pateikti savo pasiūlymus dėl įvairių priemonių ir bandomųjų projektų. Taigi e, vėliausiai iki rugsėjo 8 reikia pateikti pataisas ir reikia nepamiršti šių datų, nes bus pakankamai sudėtinga dirbti tokiamis sunkiamis sąlygomis, kai numatyta labai nedaug laiko. Svarbu pažymėti, kad mes turime galimybę teikti pasiūlymus, turime galimybę įsikešti biudžeto projekto svarstymams, tai turime būti dėkingi biudžeto komitetui ir turime mm, daug reikšmės teikti galutiniai rezoliucijai, nepamiršdami, kad biudžetinė situacija yra labai sudėtinga ir įtempta, šešėliniai pranešėjai turi pagalvoti apie 2012-2013 metų biudžetinę perspektyvą. Terminai spaudžia, pataisas reikia e, teikti pakankamai skubiai. Ačiū pirmininkai. Labai ačiū. Išklausykime pirmą pono Benučių, o po to suteiksime žodį nariams. Paprašysime pono Benučių pristatyti komisijos poziciją šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū labai, ponas pirmininkė. Dėkoju ir vicepirmininkui. Tęsiu prancūziškai jums leidus. Manau, Pranešėjas pateikė mums labai e, gerą dabartinės padėties apžvalgą. Generalinis direktoratas stengiasi drausmingai elgtis e, su skaičiais. Stengiamės neperžengti nustatytų ribų pagal ilgalaikę programą iki 2013 metų. Patys e, matote, kad pagrindiniai padidėjimai yra susijęs su TNT, tai yra 14 procentų padidėjimas. Kitose biudžeto eilutėse pakeitimai nedideli. Be abejo, generalinis direktoratas nebeadministruoja Galilėjo programos, reiškia, kad didelė mūsų biudžeto dalis atiteko dabar įmonių generaliniam direktoratui. Kalbant apie nedidelius nukrypimus tarp asignavimų įsipareigojimams ir mokėjimams, būtų svarbu paminėti, kad asignavimai mokėjimų, mokėjimams atspindi, kiek sparčiai gyvendinama programa. Kalbant apie asignavimų asignavimus įsipareigojimams, juose atsispindi pasižadėjimas tam tikras, vadinasi, komisija yra nustačiusi didesnės, aukštesnės lubas, kalbant apie sutartis su trečiosiomis šalimis. Labai trumpai norėčiau grįžti ir prie kitų programų. Įtėjo e, Marko Polo, Cezar. Išlaidos sąnaudos yra panašios, e, viskas vyksta sklandžiai, toliau investuojama pinigų. Tikimės, kad finansų krizė nesutrukdys. Palyginti su 2008-2009 metais Cezar programa išlaikė tą patį finansavimo lygį ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Tai yra sunkumai, su kuriais susiduria generalinis direktoratas, dengdamas agentūros poreikius. Tai e, įvyko jau ne pirmą kartą. Žinote, kad nuo 2007 metų už programų gyvendinimą atsako agentūros. Be to, Labai daug kainavo ir pagalbos prašymas iš pagrindinio generalinio direktorato. Tuos prašymus teko patenkinti tuo pačiu metu, be abejo, tos sąnaudos yra visiškai pagristos. Ir tai reiškia, kad mums reikia ieškoti asignavimų ir kitur kitose eilutėse. Vadinasi, kad reikia mažinti sumas tam tikrose kitose biudžeto eilutėse, kurių tikslas yra paremti transporto politiką. Kas dėl 2011 metų, e, norėčiau pabrėžti, kad mums nepavyko patenkinti visų agentūrų poreikių. Taigi kitam laikotarpiui svarbu, kad šis komitetas peržiūrėtų visus skaičius ir nuspręstų, ar mums reikia mažinti tam tikras kitas eilutes, nes jau dabar susidaro tam tikra kritinė masė ir jau laikas pagalvoti, ar nereikėtų ieškoti kitų finansavimo šaltinių. Komisijos tarnybų vertinimais reikės maždaug 20 milijonų eurų, kad galėtume įveikti šios sunkumus, e, kalbant apie tris agentūras, už kurias esame atsakingi. Taigi nemanau, kad e, galėtume sauliaisti pasikliauti eilutėmis susijusiomis su transporto sauga ir kitais panašiais dalykais. Taigi reikia ieškoti kitų šaltinių Mano kolega šalia manęs pasiūlė, kad reikėtų apsvarstyti galimybę pasitelkti skirtumą arba lankstumo priemonės. Taigi reikėtų apie tai pagalvoti. Be to reikėtų atlikti 2006-2007 metų įdomiausių programų aspektus, kad e, galėtume ieškoti naujų sprendimų. Ir tai tikrai kelia didelį susirūpinimą, mums reikia atkreipti dėmesį į šiuos dalykus ateityje. Manau, tai yra svarbiausia, kalbant apie 2011 metų programą. Ačiū pirminkė. Dėkuoju, ponas. Li... E, dabar ponas Liberatskis socialistų vardu. E, noriu pasakyti, kad mes e, išgirdome apie tai, kokia yra situacija ir ponas Benuči, ką tik tai mums patvirtino viską. Aš manau, kad aš dabar kalbu nuo savęs, ne nuo savo frakcijos ir uh, Noriu pasakyti, kad biudžeto galimybės numato vis mažiau ir mažiau lankstumo. Mes esame griežtų išlaidų sistemoje. Kyla klausimas, koks yra biudžeto vaidmuo, ar mes tik tai paprasčiausiai finansuojame finansuosime savo kasdienės operacijas, o galbūt mes galime turėti tokį biudžetą, kuris e, leistų finansuoti naujas programas ir iniciatyvas. Tačiau e, tas dalykas šiandieną nėra dar toks akivaizdus ir galimybės yra labai ribotos. Taigi kyla labai paprastas klausimas. Ponas pirmininkė, galbūt kartais verta atsisėsti e, prie kavos podelio ir aptarti, e, kas bus 12-13 metais. Ponas Rikė paminėjo, Rikė paminėjo keletą dalykų ir aš prisimenu prieš kažkur tam tikrą laiką kalbėjome apie sanglaudos struktūrinius fondus ir jų transporto dalį galima pasakyti, kad transeuropiniai transporto tinks, tinklai, jiems 40 procentų padidintas finansavimas, tačiau tik tai 180 milijonų. Tai yra 7-13 metams. Atsiprašau, 23 milijardai eurų numatyta bet prašėme, o gavome tik 8 milijardus, taigi mažiau negu prašėme. Dabar atliekama tarpinė struktūrinių ir sanglaudos fondų peržiūra. Pagal kovo 18-osios e, informaciją maždaug 16 procentų e, bendrųjų sanglaudos e, fondo lėšų jau yra išmokėtos, bet nebūtinai panaudotos Ir e, tai, e, tai yra beveik 50 procentų, jau beveik 50 procentų išlaidų dabartiniai finansiniais perspektyvai yra padaryta. Gal jūs, ponas e, Rikė, esate labai teisus, gal reikia pasižiūrėti galimybę panaudoti lėšas, reikia nustatyti galimybės, išteklius ir galbūt mes galėtume e, pagalvoti apie galimą tokių pinigų panaudojimą. Ir galbūt būtų verta e, daryti su investicijų banku, galbūt mes ten rastume kažkokių galimybių. Mes e, turime ieškoti išeities. Dabar grįžtant prie sumų ir metų Pone Rikė, jūs teisingai pasakėte, nedaug ką galima pasakyti. Ogi, transeuropiniai tinklai, jei pažiūrėkime Marko Polo, galbūt reikia pagalvoti, kaip galime su uh, taupyti ypač iš komisijos e, operacinių išlaidų 3 procentai. Tai yra sveikintinas dalykas. Aš taip pat manau, kad galbūt vis tik tai reiktų pagalvoti apie bandomuosius e, projektus, kurie jau įgyvendinami. Galbūt e, verta būtų pagalvoti apie juos ir mano frakcijai vienas iš prioritetų yra transportas ir ekonomikos atgaivinimas Europoje. Ką turėtume daryti? Taip pat reikia pasakyti, kad daugiau čia vargu ar ką be pridursi pranešėjas dirba ir iš tikrųjų keista, kad turėsime tik dvi su pusė e, dienos diskusijoms tarp pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų, bet neturime kitos išeities. Ačiū dabar ponė Jensen. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponui Rike už tai, kad pristatė labai liūdnas prognozes dėl biudžeto. Iš tikrųjų, liūdna, kad transportui numatytos griežtos ribos ir 11 metais marža bus išnaudota naujoms agentūroms finansų sityje, taigi vargu, ar mes čia galime ko tikėtis. O per ateinančius metus jau komisija kalbėjo apie tai, kad bus neigiama marža šioje sityje dėl to, kad e, bus ETR e, projektų daug įgyvendinama. Dėl to iš tikrųjų labai liūdna. O mums komisija pasakoja apie agentūras, čia iškyla daug problemų, o agentūros kai kurios yra labai svarbios transporto politikos srityje, užtikrinant saugumą transporto ir labai liūdna jeigu nebus skirta pakankamai biudžeto lėšų joms. Klausimas, iš kur būtų galima paimti pinigų ir ką galėtume padaryti. Man atrodo, iš tikrųjų reikia tarpinės peržiūros, reikia pasižiūrėti į viską. Ponas Liberatskis minėjo struktūrinius fondus. Manau, politinė prasme bus labai sunku paimti pinigus iš struktūrinių fondų, bet ats atsiras situacija, kai reikės kažką daryti su e, saulėlydžio e, nuostatomis ir taisyklės numatyti, kad būtų galima panaudoti e, šių fondų lėšas kitiems tikslams. Bet taip pat turėtume pasižiūrėti į savo kompetencijos sritį. Pavyzdžiui, buvo problemų Marko Polo skirtas lėšas visas panaudojant ir dabar taisyklės pasikeitė. Buvo įdomu pastebėti, kad iš tikrųjų e, buvo problemų išleidžiant Marko Polo skirtus pinigus, nes kasmet e, matome, kad e, yra labai daug gerų projektų pagal transeuropinių tinklų transporto sritį ir metiniai ten projektai transporto srityje turėtų mums padėti perkelti transportą e, nuo kelių į jūras ar geležinkelį ir labai e, svarbu taip pat užtikrinti sausumos ryšį su e, uostais. Tai didelės svarbos dalykas. Ir iš tikrųjų galbūt kasmet būtų galima skirti gal šiek tiek daugiau transporto sričiai iš transeuropinių tinklų lėšų. Dėl bandomųjų projektų aš pritariu tam, ką pasakė man reikė dėl turisto, turizmo, tai galėtų būti pradžia. Bandžiau dirbti su bandomuoju projektu dėl gyvulių pervežimo. Tai yra su žemės ūkiu susijęs projektas, yra tam tikra marža, bet labai sunku yra dirbti ir uh, generalinis sveikatos apsaugos direktoratas nėra įpratęs taip dirbti kaip transporto buvęs generalinis direktoratas. Nėra įpratę jie gyvendinti tokių projektų, todėl ne viskas mums sekėsi, bet galbūt verta pagalvoti, ar dėl gyvulių transporto mes galėtume kažką pasiekti pasižiūrėti, nes e, bandomasis projektas būtų susijęs su pažangiosios praktikos taikymu, tai yra ir su transportu susijęs klausimas. Manau, kad tie dalykai labai rūpi žmonėms, mes kažką turėtume padaryti, bandydami paskatinti gyvendinti teisės aktus ir taip pat e, populiarinti pažangėją praktiką. Dar turiu klausimą dėl procedūros. Laiko iš tikrųjų turime labai mažai. Tai įsivaizduosiu, įsivaizduoju, kad jūs tiesiog, e, ponė, reikia perdosite mūsų pasiūlymus, pakeitimus biudžeto komitetui, nes jūs pats jam priklausote, ne? Bus kitaip? Supratau, kad rengsime nuomonę labai gerai. Taigi turėsime galimybę aptarti nuomoniai ir paskui ją pateikti biudžeto komitetui. Labai gerai. Ponas Kančian. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai. Aš manau, kad jūs taip pat nesate labai patenkintas šiuo darbu, nepaisant to, kad e, privalote laikytis numatytų taupimo prievalių ir kad lėšų nėra pakankamai. Jūs e, paminėjote tris svarbiausius mums rūpimų finansavimo sričių aspektus. TNT yra labiausiai rūpimas projektas ir čia dar turime galimybę išspręsti aktualiausias problemas, tačiau mums daugiausiai susirūpinimo kelia transporto politika. Pastaruoju metu daug apie tai buvo kalbama ir mastoma. Jeigu mes tačiau nepakeisime bendrosios biudžeto sandaros politikos, tai nesugebėsime tinkamai, tinkamai pasirengti ateičiai ir aš nemanau, kad būtent tokių veiksmų iš mūsų tikisi valstybės narės. Kalbant apie naujas finansinės priemonės, tai jos egzistuoja Margaret, tačiau niekas apie jas nekalba ir į jas neatsižvelgia. kadangi jau egzistuoja tam tikra vieninga pozicija, nepaisant to, kad finansavimas e, e, nėra visiškai užtikrintas. Kalbant apie e, mūsų laukiančias užduotis, mes arba turime eiti pasirinktą kryptimi, nekurdami naujų priemonių arba sukursime tas priemonės, apie kurias kalbėjome pastarosiomis dienomis. Mes turime rimtai pasvarstyti šį klausimą. Ir antras, antroji finansinių išteklių dalis, finansinių asignavimų dalis yra susijusi su viešojo ir privataus sektoriaus bendrai vykdomų projektų įgyvendinimu. Mes turime kryptingai eiti šią linkmę, kadangi valstybių biudžetai neturi pakankamai finansavimo galimybių ir būtų sudėtinga finansavimą iš valstybių biudžeto didinti šiuo metu dėl turizmo. Teisiškai e, iš turizmo ES E, gauna apie trečdalį visų ekonominių pajamų. Mes tuo tarpu turizmo klausimus esame priskyrę transporto ir pramonės komiteto kompetencijai ir dabar turime elgetauti prašydami papildomų asignavimų. Tačiau jeigu iš tikrųjų turizmas turėtų būti, tapti trečia pagal reikšmę ekonomikos rytimi, tai reikia kažką keisti. Ponas Alkadrauja. Ačiū pirmininkė. Aš nesu biudžeto ekspertas ir dar nesusipažinau deramai su biudžeto skaičiais, tik žinau, kad mes turime labai mažai laiko, kad parengtume savo nuomonę kurią po to teiksime biudžeto komitetui, tačiau manau, kad mes kaip pramonės komitetas nepriklausomai nuo 11 metų biudžeto turėtume stengtis parengti bendrą strategiją ir susidėlioti atitinkamai prioritetus, kad po to įgyvenindami biudžetą galėtume tuos prioritetus taip pat įgyveninti. Šie aspektai yra labai svarbus, nes mes dabar pamažu pradedame diskusiją apie naują finansinę perspektyvą nuo 2014 metų ir tuomet jau išauš šmuš tiesos valanda, nes reiks daug bus diskutuoti apie transporto sektoriaus ateitį. Dėl pagrindinių pozicijų mes sutarėme, tačiau turime užsitikrinti atitinkamą finansavimą kad galėtume savo planus įgyveninti, nes priešingų atveju viskas bus parašyta šakėmis ant vandens. Komet mes kalbame apie veiksmingus politinius sprendimus, tai reikia prisiminti, kad mūsų priimami sprendimai turės įtakos ir poveikio atskirų transporto šakų ir transporto uh, operatorių tarpusio saveikumui, todėl reikia numatyti atitinkamas finansinės lėšas. Nepriklausomai nuo 11 metų biudžeto mes turime savęs paklausti kartu su komisija ir kartu pasvarstyti, kokių asignavimų mums iš tikrųjų reikia tam, kad per priimtiną laikotarpį galėtume įvykdyti atitinkamus struktūrinius pakeitimus Europos transporto tinkluose. Todėl turime pradėti rimtas diskusijas su kolegomis iš biudžeto komiteto ir pasvarstyti, kurią kryptimi reiktų eiti. Aš tikiuosi, kad jums vadovaujant pirmininkė mes sugebėsime to pasiekti, nes šis klausimas tikrai labai svarbus. Ačiū. Labai, ponia Maisina, dabar steikime žodį. Ačiū pirmininkė. Aš kaip ir ponas Elkadraujs nesu biudžeto ekspertė, tačiau diskutuojant apie biudžetinius dalykus visą laiką išmuša tiesos valanda. Mes daug esame planų parengę transporto srityje, daug ką norime gyveninti. Iš ryto kalbėjome apie svarbiausius prioritetus ir visą laiką tvirtiname, kad reikia papildomų finansavimo šaltinių ir iš tikrųjų taip yra, siekiant kažką įgyveninti reikalingi pinigai. Taigi, iškyla klausimas apie štai, ką komisaras iš ryto kalbėjo apie tai, kad galbūt jis siūlys įsteigti atskirą transporto fondą. Taip neįvyks per vieną dieną, tačiau noriu paklausti, ar su Europos investiciniu banku yra kalbamasi apie tam tikrus e, trumpalaikius arba vidutinio laikotarpio kreditus. Man visą laiką malonu klausytis pasisakymų apie papildomus finansinius išteklius, tai klausimas, iš kur juos paimti. Kitas aspektas. Šiandien ryte komisaras Tajanis su mumis kalbėjo apie turizmo problemas, taip pat kalbėjo apie finansavimo aspektus ir jis minėjo galimybę sujungti tarpusavėje atskiras biudžeto eilutes, iš kurių būtų galima finansuoti didesnius projektus. Man dabar kyla klausimas, jeigu mes per tą e, trumpą likusią laiką turėtume galimybę įregistruoti e, bandomosius projektus turizmo srityje, kiek pinigų galėtume tikėtis jų įgyvendinimui, nes vienas dalykas yra pateikti projektus. Ir visi tuomet kalba apie e, prasmingumą tokių projektų pateikimą, tačiau kita medalio pusė yra tokių projektų įgyvendinimo e, finansavimas. Taigi e, tokie klausimai man kiltų kaip ne biudžeto specialistai. Ačiū prieš suteikdamas žodį ponui Otum iš turizmo generalinio direktorato pats norėčiau tarti keletą žodžių. Aš nesu ekspertas, tačiau jau aš 19 kartą dalyvauju svarstant Europos parlamento biudžetą. Ir anksčiau, per ankstesnių 18 kartų taip atsitikdavo, manau, kad ir dabar taip atsitiks. Ir nesvarbu, ką mes pasiūlysime, biudžeto komitetas stengsis apkarpyti mūsų siūlomas išvadas, nes jie taip suvokia savo egzistavimo prasme. Todėl mūsų komiteto veiklos sėkmė e, slypi tame, kad mes turime prašyti daugiau tau, kad gautume tiek, kiek reikia. Tokia mūsų sėkmės paslaptis. Ir e, dabartiniu metu aš suprantu, kad esame pakankamai sutingoje finansinėje situacijoje, tačiau aš e, Mm, siūlyčiau mums patiems nedirbti biudžeto komiteto darbo, nes būkite tikri, kad jie patys sugebės šį darbą nuveikti, apkarpydami mūsų siūlomas e, asignavimus be mūsų pagalbos. Paklauskite čia esančių biudžeto komiteto narių ir jie patvirtins jums tai, ką aš dabar sakau. Prisiminkite mūsų diskusiją su transporto ministrais nes jie siūlo vienokius arba kitokius planus ir projektus, tačiau kuomet jie tampa finansų ministrais, iš karto e, pasikeičia e, jų kalbėjimo maniera, lyg būtų perrinktas televizijos kanalas arba radio ir e, jie kalba jau visiškai kitaip nei tuomet, kai kalbėjo būdami transporto ministrais. Taigi aš siūlau nemažinti mūsų uh, asignavimų pasiūlymų, o pateikti juos tokius, kokie yra ir pažiūrėsime, ką mes po to gausime. Kalbant apie šių projektų vertę, tai e, mes e, čia e, neturėtume įsijausti į kažkokių aukojamo vinėlių kailį Pažvelkime, kaip yra makro, Marko Polo programa įgyvendinama. Ir e, aš e, manau, kad e, iš tikrųjų galima įvertinti vykdomus projektus ir pažiūrėti, kokios naudos jie atneša, lyginant su investicijomis juos ypatingai. Turizmo sektorija mes bent jau dabar turime kažkokią tai teisinę bazę, kažkokį teisinį pagrindą. Nes anksčiau, kuomet mes siūlėme numatyti tam tikrą finansavimą turizmo sektoriu, tai e, mūsų kolega Ježembovskis iš karto apkarpydavo mūsų teikiamus pasiūlymus, nes nebuvo teisinio pagrindo turizmui finansuoti. Dabar tas teisinis pagrindas atsirado ir netgi jeigu biudžeto komitetas apkarpys mūsų siūlomus asignavimus, mes bent jau pristatysime turizmo reikmes e, plačiau ir atkreipsime į jas dėmesį. Taigi, e, kodėl mums dabar nepasiūlius bandomojo projekto siekiant e, įvertinti geriausias e, praktikas ir patirtį transporto paveldo srityje. E, e, panašiai, kaip mes kalbėjome šiandien ryte su komisaru, diskutuodami apie pramoninį paveldą maistui, netgi jeigu tai būtų tik tai keli šimtai tūkstančių eurų, įtraukite tai į biudžeto projektą ir pažiūrėsime, kaip jie į tai reaguos. Taigi bandomasis projektas dėl uh, transporto uh, paveldo ir pasikeitimo geriausia praktika, galbūt jam nebus pritarta, aš visai nenustepčiau, tačiau mes negalime e, nesiūlyti nieko šiuo metu jau jie negali e, paprasčiausiai pasakyti, kad nebėra teisinio pagrindo tokiems pasiūlymams svarstyti, nes Lisabono startis tokį teisinį pagrindą numato. Taigi pamėgink, Dominikai, ir e, mes pažiūrėsime. Mums reikia būti drąsiems ir puikiai suprasti, kad negausime to, ko e, prašome. Tačiau jeigu dabar mes liksime ties tuo asignavimo uh, lygmenių, kurį jūs siūlote, tai e, biudžeto komitetas bus apkarpytas, o taryba jį apkarpys dar labiau. Taigi, e, prisiminkime, pavyzdžiui, diskusijas dėl e, saugos kuomet buvo tarybai pristatyta atitinkama lėšų samata, tai jėvos širdies smūgio negavo. O, o mes tačiau turime laikyti savo pozicijos dėl Europos transporto ir turizmo politikos ir e, netgi tais atvejais, kuomet į mūsų poziciją nebus atsižvelgta, mes jau e, būsime, mes būsime bent jau pabandę pasiekti to, ko siekiame. Ir aš uh, siūlau taip elgtis, remdamasi savo 19 metų patirtimi, svarstant Europos parlamento biudžetą, o nebūdamas biudžeto ekspertu. Ačiū pirmininkė, aš tik norėčiau kai ką patikslinti dėl 2011 metų biudžeto projekto, kurį pradedame šiandien nagrinėti. Norėčiau Jūs informuoti, nes ne viskas yra aišku iš komisijos biudžeto projekto, kad e, turizmui, e, kaip tikriausiai žinote, 2010 metais e, turime dvi veiksmų kryptis. Viena kryptis yra ta, kurią jau ir anksčiau finansavome E, tai yra e, susijęs su e, įmonėmis ir taip toliau. Ir čia yra skiriama maždaug vienas milijonus eurų. Ir kita kryptis buvo pradėta prieš 3-4 metus. Tai yra projektai, kurie turės baigtis šiais metais socialinio turizmo kalipso dviračių takai, visa tai dar bus gyvendinama ir 2011 metais, jeigu e, mums pavyks išspręsti tam tikras problemas. Nors, kaip žinome, e, komisija mano, kad e, galbūt neužteks lėšų tam kita, kit, kitais metais, tačiau mūsų nuomonė Tikimės, e, kad 2011 metais e, socialinio turizmo, e, dviračių, dviračių turizmo srityje galėsime išspręsti problemas ir suma nuo 1 milijono turėtų padidėti galbūt iki 6 milijonų ir kaip šiandien ryte minėjo komisija. Tai galėtų būti įgyvendinta įgyvendinant įmonių, ir, įmonių programą įden e, parengiamoji programa, kiti elementai ir tikimės, e, kad komisija laiku patvirtins e, atitinkamą komunikatą šiais metais. Be abejo, Dar pažiūrėsime, kaip mums seksis įgyvendinti papildomus veiksmus, papildomus elementus, kuriuos pavyks įtraukti. Bet kaip buvo pasakyta šiandien ryte, reikia e, sustiprinti tas biudžeto eilutes e, artimiausių metų, artimiausiais metais. E, ir ilgainiui turime spręsti šias problemas, turime galvoti, uh, apie tai, kaip e, galėsime e, konsoliduoti visas šias biudžetinės priemonės. Ačiū. Dėkoju. Sako pirmininkas. Labai įdomus žinoti, kad ir e, komisijos narys Tajani taip pat minėjo šiuos dalykus, taigi tikiuosi, kad jis savo veikloje irgi apriepstai ir neprieštaraus. Galėtume turbūt taip sakyti. Svarbu, kad mūsų pranešėjas būtų tinkamas, tinkamai informuotas, kad į atitinkamas eilutės taip pat būtų įtrauktas ir turizmas ir kad e, ateityje dirbtume šią kryptimį. E, Dominikai, dabar žodis jums. Manau, visi pastebėjo tą patį, mane uh, e, sukretė du dalykai. Uh, Visų pirma, visi pateikia tokią pačią analizę ir kartais atrodo, kad e, kai kas nedaug kas žino apie biudžetą. Antra, du dalykai, dvi pastabos. Atsižvelgiant dabartinę padėtį, manau, komisija daro tai, ką galim Ir e, dėl 2011 metų reikės dar e, nemažai nuveikti turizmo srityje ir, kaip minėjo pirmininkas, esu šiek tiek nustebintas, e, kad yra labai nedaug narių, nes visiškai nenaudinga dirbti šiame komitete, jeigu neturime tinkamų išteklių. Reikia ieškoti naujų darbo būdų, prisimti naują atsakomybę, kurti naują politiką jeigu norėtume įspręsti biudžeto problemas. Ir sakau taip ne dėl to, kad esu pranešėjęs biudžeto klausimais. Turime suvokti, kad politinis darbas netenka prasmės, jeigu jam įgyvendinti neturime priemonių. Ir dar viena pastaba. Maržos, su jomis viskas yra gerai. 2011 metais Komisija e, yra pateikusi tam tikrą subalansavimo aktą. Stengiamasi pasiekti pusiausviros, e, kalbant apie agentūrų finansavimą, dedama pastangų, kaip minėjo Antonijo, bet e, to nepakanka, kalbant apie TNT projektus. Reikia pagalvoti, ką mes dar galėtume nuveikti, kalbant apie transporto sistemos pritaikymą ir ką mes darysime šiais metais ir kitais metais. Marža yra mažesnė nei yra nustatyta didžiausia riba. 2011 metais 50 milijonų. Tai yra labai nedaug, o daugiau maržos nėra. Kaip minėjo Brianas, biudžeto komitetas tikrai e, nedvėjodamas e, galės apkarpyti tą biudžetą ir e, visą tai, tas pats pasakytina apie visą trečiąjį skyrių. Ir reikia pagalvoti apie lankstumo priemonės ir aš manau, kad mums teks ginti tokią politiką. Tai reiškia, kad darome tai, ką galime, tačiau esame tam tikroje aklavietėje, nes ateičiai nelabai turime išteklių. Pavyzdžiui, jeigu parengtume tam tikras politikas agentūrose ir, kaip jau buvo minėta, komisijos bus minus 20 milijonų agentūroms 2012 metais. Taigi biudžetas bus visiškai nesubalansuotas. Galėtume pagalvoti apie kelių transportą, apie uh, lėšas šioje srityje. Čia gali būti dar mažiau. Ir uh, vadinasi, pritariu pirmininkui, kad uh, Turime siekti daug, prašyti daug, bet jeigu nebus įmanoma rasti išteklių priemonių, mes 2012 metais nieko negalėsime pakeisti ir nieko negalėsime padaryti. Ir iš tiesų apie tai bus kalbama dar biudžeto komitete, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad mums reikės kitaip elgtis negu planuojant daugiametį biudžetą. Ir nemanau, kad ta sistema, ta struktūra bus peržiūrima. Margaret minėtas fondas vargu ar čia galėtume kalbėti apie dar kokias nors priemonės. Ir jeigu neturėtume tinkamų išteklių turinčio transporto fondo, neturėsime jokių priemonių veiksmams įgyvendinti. Tiems veiksmams, dėl kurių esame apsisprendę ir kuriuos esame numatę. Padėtis yra labai rimta, jeigu nebeviltiška. Ir visi nariai, e, ir aš kalbu ne tik apie transporto komitetą, turi ir toliau mandagiai diskutuoti apie dabartinę struktūrą, sistemą ir kontekstą, nes kitaip e, manau, kad ateitis yra labai liūdna. Be abejo, biudžetas kasdieniam darbui yra ribotas, bet neturime kitos išeities. Labai ačiū už šį puikų pranešimą. Mane keista, kad vis tik nedaug narių atėjo iš įsvarstymą. Iš patirties galiu pasakyti, kad tik tai užgrūdinti keli žmonės domisi šiuo klausimu, bet diskusija yra labai įdomi, labai vertinga. Ir e, jums pačiam turbūt bus vertinga diskusija e, rengiant nuomonę. E, Liepos mėnesį reikia pristatyti nuomonės projektą komitete, bus balsuojama rugsėjo antrąją tikriausiai dėl jos, o paskui spalį plenarinėje sesijoje balsuosime. Mes taipam pagal to, to, tokį tvarkaraštį, bet labai laukiame jūsų nuomonės projekto, kuri būtų atsižvelgta, sureaguota į šios dienos pasisakymus. Dėkuoju Jums už tai. Toliau, ar komisijos atstovai dar norėtų ką nors pasakyti? Pone Bonucci, ar pone Olton? Pone Bonucci, trumpai sureaguodamas į tai, ką pasakė ponas Liberatskis. Komisija dabar galvoja apie tai, kaip užtikrinti geresnį koordinavimą e, su generaliniu direktoratu, kuris tvarko struktūrinį fondus. Taip pat mes norime palaikyti geresnį dialogą su investicijų banku, kad e, pas pasitelktumo kaip geriausias priemonės. Ne viską mes dar pabaigėme, bet tai jau sudaro mūsų kasdienio darbo dalį. Dėkui Jums už šią informaciją. Kolegos, dabar kiti klausimai, ar kas nors iš narių e, turėtų ką nors pasakyti. Jeigu ne, tai skelbiu posėdį baigtą ir koordinatoriams noriu priminti dviems čia esantiems koordinatoriams noriu priimti, kad pusę penkių vyks posėdis dėl transeuropinių tinklų. Dėkuoju. Posėdis baigtas.